trūkumai galėtų būti kompensuoti kitose, kitose vietose. Aš manau, kad mums reikia sukurti atitinkamas prielaidas moksliniams tyrimams, inovacijų plėtrai, mokslinio kompetencijų gilinimui, e, stiprinti valstybėse narėse, remiant mažasis ir vidutinės įmonės. Ir čia aš norėčiau pritarti poniai Madurlirel ir ponui Eiler Iš tiesų, mažos ir vidutinės įmonės yra labai svarbios šiame kontekste. Dėl decentralizacijos tai yra labai reikšminga. Mums reikia sukurti tokią priemonę, kuri būtų Europos mastu tinkamai veikianti. Ir ypač mažosios, e, atsiprašau, naujosios valstybės narės ir e, būsimos valstybės narės turi turėti galimybės e, būti traktuojamos vienodai ir. E, joms turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Supaprastinimas, taisyklių supaprastinimas taip pat yra nepaprastai svarbus klausimas ir dėl jo mes iš esmės sutarėme visi. Ir kaip ponia Madurel pasakė, e, ypač svarbu galvoti apie mm, humanitarinių mokslų e, srities svarbą, reikia stiprinti šią sritį socialinių mokslų sritį taip pat. Ir taip pat reikia neužmiršti Marie Curie e, programos, reikia teikti jai tinkamą finansavimą. Ar bent jau išsaugoti dabar esamą finansavimo lygį. Dėl EIT, Europos inovacijų ir technologijų instituto Mes turiau, tur, toliau turime e, tobulinti reglamentą, kaip sakė ponas Fober, ir atitinkamai suderinti nuostatas dėl inovacijų darbo tvarkės sąsajų su e, instituto e, veiklos reglamento. Mes turime aiškiai apibriežti, kokios kaip turi atrodyti šio instituto užduotis ir funkcijos, pagal kokias taisyklės jis veikia. Ir taip pat kaip turėtų būti skiriamos investicijos programų dalyviams ir kaip inovacijų ir technologijų institutas turėtų įgyveninti savo strateginę inovacijų darbo atvarkę. Labai svarbus yra paties instituto valdymas, jo struktūra. Ir mums reikia labai aiškiai suformuluoti klausimą, ar norime apriboti inovacijų ir technologijų institutą ir jo, jo funkcijas vien tik tai kaip įstaiga, kuri atlieka tam tikras bendras suminės visų egzistuojančių panašaus pobūdžio įstaigų e, funkcijas, ar vis dėlto tai turėtų būti kažkokia labai unikali įstaiga. Aš manau, kad EIT mes galime tikrai puikiai pasinaudoti, jis galėtų tapti tam tikru kompetencijų katalizatoriumi ir e, varomąją jėgą kuri padėtų bendradarbiauti e, įvairiems universitetams, kitoms mokslinėms įstaigoms. Ir dėl to iš tiesų reikėtų kalbėti ir apie tos, tos vadinamosius laiptus į mokslinės žinias, mokslinės kompetencijas, jų plėtimą. Dėl lankstumo didinimo EIT yra autonomiška institucija, lanksti institucija, Todėl kyla klausimas, kaip tą lankstumą užtikrinti, neprarandant galimybių e, būti tinkamai informuotiems apie EIT atliekamą darbą. Aš manau, kad tą klausimą būtina išsiaiškinti iki galo. Aš norėčiau, kad čia būtų užtikrintas visiškas skaidrumas, kad mes žinotume, ką konkrečiai daro Europos inovacijų ir technologijų institutas. Tai yra viena iš naujausių institucijų, dar nėra pakankamai žinoma visuomenėje ir dėl to yra didelis, e, susi, tikrai labai svarbu žinoti, yra didelis susidomėjimas e, kaipgi ta institucija veiks ateityje. Mums reikia šios klausimus išspręsti. Kitas gana specifinis klausimas susijęs su mokslų trikampiu. Tai yra sąsaja tarp mokslinių tyrimų, švietimo ir inovacijų centrų, įvairių um, mokslo įstaigų, aukštųjų e, mokyklų, taip pat įvairių e, įmonių. Uh, kaipgi būtų galima į šį trikampį įtraukti ir vietos valdžios institucijas ir suinteresuotas, su, suinteresuotus subjektus, kaip padėtume e, tiems regionams, kurie, kuriems dar reikia daug pasiekti šioje srityje, kuriems reikia ypatingos paramos. Ypač reikėtų neužmiršti to švietimo elemento, tai e, pabrėžiama ne viename šiame pakete esame pranešime. Mes norime tikrai e, puikių inovacijų, mes norime e, pačių aukščiausių mokslinių žinių, tačiau reikia išsiaiškinti ir kaip užtikrinti e, visų tų atskirų elementų suderinamumą ir sąveiką. Horizontas 2020 programa yra, yra sėtina ar yra, turėtume ją matyti kiek kitame kontekste negu e, Europos inovacijų ir technologijų instituto veikla. Ir manyčiau, kad būtų galima ieškoti kažkokių jų sąveikos e, taškų, bet reikėtų ir matyti tuos du kontekstus atskirai. Aš manau, kad dar ateityje galėsime padiskutuoti šiais klausimais ir būtų įdomu išklausyti kitų kolegų ir jų pasiūlymų, jų pasiūlymų ir pastabų dėl, dėl šių klausimų. aš kalbėjau ir apie dėmesį atskiriems, atskiroms rytims Reikia išsiaiškinti, kiekgi uh, um, to dėmesio skirti atskiriems uh, to žinių trikampio e, kontekstams, atskiroms rytims ir kam konkrečiai mes turėtume teikti didesnį finansavimą, į ką turėtume susitelkti, kokie regionai turėtų būti mums svarbiausi. Visą tai yra labai svarbu Europos e, sanglaudai užtikrinti. Ačiū. Ačiū, ponė Matijas. Dabar leisime kalbėti e, užsiregistrausiems komiteto nariams, 11 jų užsiregistravo. Daugiau nenorin, nėra norinčių kalbėti, tai e, registraciją norėčiau nutraukti. Pradėsime nuo ponios Gutierės Kortinės ir steiksime jai 2,5 minutės. Prašau neviršyti nustatyto kalbėjimo laiko. Ponas Eleris, noriu užduoti klausimus susijusius su e, diskusijomis. Man būtų įdomu išgirsti e, socialistų ir demokratų šešėlinio pranešėjo poziciją dėl mano pranešimo. E, kadangi Manau, e, reikia siekti bendradarbiavimo rengiant kiekvieną pranešimą, todėl yra labai svarbios tarpusavio sąsajos tarp pranešėjų ir šešėlių pranešėjų. Aš suprantu, kad e, turime leisti kalbėti e, visiems susiregistrausiams, tačiau pranešimo rengimo procesas nevyks sklandžiai, jeigu nevyks atitinkamas, nebus užtikrintas saveikumas tarp pranešėjų ir šešėlių pranešėjų. Pone Eleri, sako pirmininkė, norėčiau pareikšti pareiškimą, paskelbti pareiškimą šio klausimu. Trys šešėliniai pranešėjai. Užsiregistravo kalbėti Ford, Nistelroy ir Johnson. Kiti šešėliniai pranešėjai. Pone Gutierės Kortinės dabar užsiregistravo, pavyzdžiui, kadangi po to ji turės išvykti iš salės ir aš atsižvelgiau jos pageidavimą, nes ji pakankamai straupiai dirba mūsų komitete ir jai dabar suteiksiu žodį, o po to leisime kalbėti šešėliniams pranešėjams, kurių iki šiol suregistravo tik trys. Gutierės Kurtinės, ačiū trumpai kalbėsiu, nes e, netrukus turiu sustikti su komisijos atstovais, taigi daug laiko neturiu. Šią programą stebiu jau kurį laiką, ir ilgą laiką taip pat nagrinėjau septintosios mokslinio tyrimų pagrindų programos poveikį ir sąsajas su ši programa įtraukta į septintąją pagrindų programą. Ir man kėl klausimas, ar pasimokysime iš praeities klaidų. Norėčiau paminėti kelias spragas. Šią programą siekiama užtikrinti nuoseklumą, integruotumą, daug kitų teigiamų aspektų minimo, tačiau nežinau, ar visus tikslus sugebėsime pasiekti. Keletą aspektų norėčiau paminėti, kurio aš norėčiau pareikšti tam tikrą e, abejonę. Mes turime siūloma rasti atitinkamų lėšų, skirti atitinkamas lėšas moksliniams tyrimams e, e, ir plėtrai. Tačiau anksčiau tokie prisimti įsipareigojimai nebuvo užfiksuoti raštu ir šios klausimus kūruodavo ne mokslo tyrimo generalinis direktoratas komisijoje, tačiau kiti generaliniai direktoratai ir e, paprasčiausiai būdavo prarandama orientacija. Marikuri programa e, yra vertinti neteigiamai, tačiau likščiolinis stipendijų skirimas nebuvo labai naudingas, todėl reikėtų čia veikiau remtis Vokietijos patirtimis, kirstant atitinkamas stipendijas ir e, finansavimą, pavyzdžiui, pasitelkus e, atitinkamą projektą įgyvenintas žinias turėti galimybę steigti naują verslo įmonę. Junktinėse valstijose toks modelis yra praktikuojamas. Buvo teigiama, kad neturime pakankamai mokslininkų, todėl turime juos pasikviesti iš e, JAV arba Azijos, kad galėtume įgyvendinti atitinkamas programas. Aš manau, kad e, dėl šių nuostatų e, tolesni vertinimo veiksmai taps dar sunkesni, sunkesniais, sudėtingesniais ir <clears throat> kadangi užsukama didelė biurokratinė mašinerija mokslinio tyrimo generalinėme direktorate, tai kompetencijai e, čia nebus skiriamas pakankamas dėmesys, tuo tarpu tai turėtų tapti mūsų didžiausių prioritetų. E, ši programa turi didžiulį potencialą, tačiau reikia ją dar visokiojopai gerinti. Mokslinių tyrimų skyriai, kurie veikia universitetuose ir dirba, konkurencingumo srityje turėtų glaudžiau bendradarbiauti su kitų mokslinio įstaigų atitinkamomis struktūromis ir tik taip bendromis pastangomis būtų galima šią idėją įgyveninti. Pirminkė, ačiū, Gutierės Kortinės, ponė Ford, suteikiamas žodis. Ačiū. Trumpai pamėginsiu kalbėti. E, Rivieros Madurel komentarai dėl biudžeto pirmiausiai buvo vienaudingi, taip pat ir Kristijano Eilerio pastambos, pastabos dėl biudžeto turėtų būti svarstamos kartu su daugiametė finansinė programa. Jūs teisingai minėjote būtinybę užtikrinti to lygų biudžetą e, ir atitinkamai to lygų mokslinio tyrimo finansavimą dėl svarbiausių tikslų. Manau, svarbu užtikrinti e, didesnę atskaitomybę, apie kurią kalbėjo ponas Lambertas. Tačiau jeigu mes, pavyzdžiui, nustatysime tam, tikslus, tam tikrus tikslus susijusius su patentais, tai e, laukiant, kol tinkamas išradimas bus užpatentuotas, e, prarasime daug brangaus laiko, per kur galėtume bendrabiauti su kitais trėjais, tai esu ir tie dėl kompetencijų, pritariu sakytoms mintims, ypač ponios Karvajo turime užtikrinti, kad visose trijose ramšiuose būtų skirimas pakankamas dėmesys kompetencijoms ir e, e, pavyzdžiui universitetai turėtų e, turėti galimybę dalyvauti pramonės lyderių programoje, o taip pat užtikrinti atitinkamą saveikumą tarp laiptų kompetencijų ir struktūrinių fondų, taip pat turime skatinti priva privatų sektorių aktyviau dalyvauti finansuojant atinkamas programas. Taigi, tačiau taip pat turime kalbėti ir apie būtinybę labiau įtraukti mažas vietinės įmonės. Aš vienintelis stovinu savo frakcijos, tai norėčiau kalbėti ilgiau. Kalbant apie komisijos bendradarbiavimą, komisijos veiklą. Tai mano regione trys mažos vidutinės įmonės <clears throat> siuntė prieš dešimt dienų laiškus trims komisijos nariams, tačiau negavo jokio atsakymo dėl savo siūlomų programų finansavimo. Aš pritariu būtinybę didinti EIT e, e biudžetą, tačiau abejoju instituto galimybėmis panaudoti veiksmingai šias skiriamas lėšas dėl e, kompensacijų apimčių. Mm, e, tai reikia pabrėžti, kad skirtingi mokslininkai skirtingas sąnaudas patiria savo veiklos sritise. E, taip pat panas Karvas pasiūlymas dėl įrangos įtraukimo į tiesioginės sąnaudas vertas dėmesio, tačiau nežinau, ar jis padėtų mums suspręsti šios problemas, kurias dabar patiriame. Manau, kad reikėtų toliau svarstyti šį klausimą, taip pat kaip ir pana yra pasiūlyma dėl dalyvavimo taisyklių. Ačiū. Ponas Johansonas. Fru ordförande, kollegor. Jag är um, eh, skugga för ALDE-gruppen och jag tänkte göra några principer. Aš esu šešėlinis pranešėjas ALDE frakcijoje ir noriu pasidalinti kai kuriais pastebėjimais per pirmąjį pasikeitimą nuomonėmis. Visų pirma, būtų naudinga surenkti atviras diskusijas um, tarp šeš, pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų. Žinau, kad, kad daugeliu klausimų yra sutarimas, tačiau norėčiau aptarti mano frakcijos poziciją kai kuriais klausimais. Visų pirma, pirma, dėl biudžeto. Mūsų vertinimais reikėtų kalbėti apie biudžeto didinimą moksliniams tyrimams ir inovacijams. Taip pat manau, kad diskusijos su biudžeto ir regioninių reikalų komitetuose dirbančiais kolegomis atskleidžia, kokiu mastu e, ši programa gali būti naudinga siekiant 2010 strategijos tikslų. Mes svarstame programą, kuri leistų išspręsti egzistuojančius trūkumus ir paskatinti inovacijų sklaidą Europoje. Kitas dalykas. Reikėtų įtraukti daugiau, e, reikėtų siekti didesnės sinergijos, kalbėjome apie sanglaudos politiką, apie kitas naudingas priemonėmis. Aš rengiau e, pranešimą apie struktūrinius fondus regioninių reikalų komitete. Ir aš esu įsitikinęs, kad reikia siekti sinergijos, nes struktūriniai fondai gali būti ypač naudingi. O inovacijų programa skatinanti mokslinius tyrimus, taip pat gali labai pasitarnauti. Smulkus verslas taip pat yra svarbus. Reikia siekti, kad programos būtų sukurtos taip, kad jos skatintų didesnį moterų dalyvavimą moksliniuose projektuose. Toliau kalbant apie Europos inovacijų ir technologijų institutą, manau, kad tai geras sprendimas ir reikia išnaudoti e, e, jo atveriamas galimybės. Tačiau, kaip kolegos minėjo, jam reikia suteikti konkrečius gebėjimus, kad, kad būtų įmanoma pasiekti ženklių pokyčių. Kolegos, reikėtų vengti perteklinės biurokratijos įgyvendinant šią programą ir leisti mažoms ir vidutinėms įmonėms dalyvauti ir veikti. Nors mes ir gyvename vis globalėjančiame pasaulyje, nepamirškime, kad inovacijos e, dažniausiai yra sukūriamas mažose įmonėse. Ačiū ponas Eilė. Norėčiau pasinaudoti man suteiktą galimybę, nes turime čia programą, už programą atsakingą generalinio direktorato atstovą ir aš norėčiau e, pateikti Porą klausimų. Pirmiausia, mes jau daug diskutavome apie MVI definicijas. Ar komisija ketina svarstant šią temą ieškoti kažkokio tai metodo ar požiūrio, e, kad būtų apibriešti, e, kad būtų nustatyti e, ką, MVI mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimai pagal specifinius sektorius. Kitas klausimas susijęs su jungtinė tyrimų tarnyba. Ko, kaipgi, e, ko, ko, ko, koks ir kokia vizija kalbant apie šios institucijos ateitį ir uždavinius. Trečias klausimas susijęs su inovacijomis, aš prieš tai jau trumpai minėjau. Iki šiol programa e, buvo struktūrizuota pagal ramščius ir yra visai protinga nustatyti tokią procedūrą, kad yra teikiamos paraiškos, e, gauti finansavimą ir e, yra atskirai teikiamos paraiškos e, inovacijų plėtros srityje. Ir įdomu, ar, ar yra prasmės daryti tokį skirstimą, nes mokslinių tyrimų e, sritis ir inovacijų plėtros sritis tai yra dažnai tarpusavie glaučiai susiję dalykai. E, Ir praktikoje tie teoriniai skirstimai ne visiškai galioja. Kaipgi ateityje, e, žvelgiant į šios programos struktūrą, būtų galima e, įsivaizduoti, ar, tai, ar inovacijų sritis iš tiesų turi likti atskira, atskirų ramščių, dėl, kuriame atskirai pateikiamos paraiškos dėl finansavimo, ar vis dėlto inovacijos turėtų būti kažkokia horizontali tema, horizontalus matmuo, uh, programoje, kurioje e, inovacijos bet kokiu atveju yra e, remtinas dalykas, net jeigu tai yra kažkokia mokslinių tyrimų, kažkoks mokslinių tyrimų projektas. Taigi, e, kaipgi tas ramščių, yra ta ramščių struktūra, kuri teoriškai atrodo logiška, vis dėlto galėtų būti tinkamai gyvendinama praktikoje. Ir reikia pasakyti, kad šią temą iš komisijos mes labai nedaug ką girdėjome, e, kai kalbame apie sąsają tarp struktūrinių fondų ir Horizonto 2020 programos. E, būtų puiku, jeigu komisija pateiktų savo kažkokius pasvarstymus. Jeigu jinai nemato reikalo, tuomet parlamentas turėtų imti šio klausimo sprendimo. Ponas Nistelroj. <clears throat> Ehm, Ačiū. Norėčiau trumpai priminti tai, kas yra aktualu. Manau, matau, kad ponios Madurėl dokumente akcent, matosi, kad išnagrinėti trys svarbiausi ramščiai. Ir tai yra sunkiausia užduotis. Išgyvename krizę ir kiekvienas euras turi būti panaudojamas kiek įmanoma našiau. Ir noriu akcentuoti keletą dalykų. Visų pirma, inovacijų padėtis. Jeigu atspirties tašku yra kompetencijų siekimas, mes kalbame apie taikomusius mokslinius tyrimus ir viskas nesustoja, nesibaigia tuo, jeigu mes negalime pramoniai partneriams jūsų šalise e, ar, ar regione perduoti tų e, e, inovacijų. Todėl e, ta horizonto progra programos padėtis turi būti apsvarstyta, siekėt užsikrinti, kad e, taip prisidėtų prie mokslininkų uh, ugdymo Europoje. Reikia nepamiršti, kad šioje, šiame procese dalyvaus ir bus svarbus ir kiti asmenys. Tie tos pakopos link kompetencijų. Manome, kad šis rytis ne, nėra, šis klausimas nėra pakankamai detaliai išnagrinėtas ir pristatytas. Uh, visos šalis, kurios nuo 2013 savo partnerystės sutartise turės konstatuoti, kokius įsipareigojimus jos prisima ir ko, ko, kokiu tikslu sieks, tai turės pranešti komisijai. Jos turė, turės būti aišku, kokie universitetai dalyvaus kuriuose projektuose. Reikės daug praktiškesnių dėrybų nei tų, kurios vyksta deradis dėl struktūrinių fondų. Uh, valstybės turės pasirinkti, pažiūrėjau, vienos šalis pareikštų sudomėjimą tradicinę infrastruktūrą, kitos valstybės, kitų šalių mokslininkai galbūt domėsis e, alternatyviais tyrimais. Ir trečias dalykas - tai technologijų instituto evoliucija. Reikėtų siekti evoliucijos, ne revoliucijos, re nes mes šiame komitete niekada to nesekėme. Savo laiku mes kovojome už, už šį projektą, nes buvo iškilę didelių problemų su, su pramonės sektoriaus dalyvavimu, nes pramonė yra svarbus partneris. Gerai, kad šis projektas pradėtas, tačiau reiktų nepamiršti ir labai konkretaus pramonės dalyvavimo evoliucijos. Būtų gerai, jeigu finansavimas būtų 50 e, procentų ir 50 procentų, kad pramonė sektorius prisidėtų 50 procentų, kad panaudotume ir privataus sektoriaus e, finansus, nes e, na, dabar jau nebegalime švaistytis lėšomis į kairę ir į dešinę. Ačiū toliau, panas Cukalas. Jie, Ačiū, ponė pirmininkė. Ir man šios diskusijos išties labai įdomios. Ir atrodo visi kolegos savo siūlymus remia pateiktų tekstų. Ponas Vaniselorus jį ką tik pavadino abstrakčiu. Paaiškinimas yra labai paprastas šių puikių tekstų autoriai gali pasiremti faktais ir skaičiais, kurių pagalba Europa taptų pasaulio lyderė. Galbūt ne visi žino, kokia yra Europos padėtis pasaulyje. Mes gauname informacijos iš šiandien ir iš ten. Uh, Aš norėčiau žinoti, ar mes esame pirmi, ar mes buvome pirmi, ar paskutiniai, ar Lisabono strategija buvo sėkminga ar ne. Tokios informacijos mes neturime. Prieš perdami prie konkrečių diskusijų, būtų gerai tai žinoti. Tikrai džiugu, kad e, šiame posėdėje dalyvauja generalinių, ge, ge, tyrimų generalinio direktorato vadovas. Galbūt na, nebūtinas išsamus e, mokslinis dokumentas, bet tiesiog būtų įdomu žinoti, kokioje vietoje mes esame mokslinių tyrimų srityje. Ar žinome, kokia e, rinkos dalis priklauso Europai, kur yra mūsų stipriosios pusės. Daug kalbama apie tą žinių ir apie žinių ir inovacijų bendruomenės. Jų dabar turime tris, rengiame sukurti šešias, o amerikiečiai jų turi 150. Ir jie vadina jas kitaip regioninėmis inovacijų bendruomenėmis. Kolegos klausė, ar mes tikrai žinome, kuo užsima tos struktūros pramonėje. Ponas Lambertas apie tai kalbėjo. Atsakymas yra labai paprastas. Regioninė inovacijų taryba veikianti Kanzase, kuri užsima aviacijos rytimi, apima 20 procentų darbo jėgos išteklių šioje srityje ir atlyginimai, žmonių dirbančių srityje atlyginimai yra ženkliai didesni. Mums reikia panašios informacijos apie mus. Uh, nes aš nebūtinai e, automatiškai priimu vizijas išdėstytas šioje horizonto programoje. Panašios panaši pozicija buvo pristatyta prieš keletą metų, bet aš vis pirma norėčiau, kad man kas nors paaiškintų, kokia yra mūsų situacija, kokia yra mūsų padėtis rinkoje, ar, ar, ar tokia, kokios norime ir pageidaujame Pirmininkė, galbūt galėtumėte pasirūpinti, kad ta informacija būtų suteikta. Grazie, la kolega Merkis. Ačiū, kolega Merkis. Thank you, uh, uh, dear colleague. Uh, uh. Ačiū pranešėjams už puikų puikų darbinį dokumentą. Aš tikiuosi, kad tolesnės diskusijos sąlygos uh, šio pranešimo sėkmę, to mes visi siekiame, tačiau esmė yra, kad turime dėl svarbiausių klausimų pasirinkti. Mes norime visko, kad e, kompetencijos didėtų, kad MVI įsitrauktų, kad rinkos veiktų. Siekime spręsti e, didžiausias visuomeninės problemas, tačiau kai nori visko, dažniausiai negauni nieko. Taigi noriu pabrėžti, kad turime pasirinkti, nusistatyti prioritetus ir e, iš to pagėdavimo sąrašo, kuris yra skelbiamas, yra akivaizdu, kad mes e, nepasirinkime svarbiausių dalykų. Taigi svarbiausia yra nusistatyti prioritetus, užtikrinti saveikumą ir e, trečia, pamėginti pasiekti konkrečių išmatuojamų rezultatų. Jau daug kalbėjau apie būtinybę pasirinkti Taigi noriu paklausti, jeigu pasirinktume šešis visuomeninius iššūkius, ar tai būtų pasirinkimas, ar būtų galima tai vadinti pasirinkimu. Kitame pranešime dėl inovacijų sąjungos mes tris svarbiausius iššūkius pasirinkome. Jeigu mes pasirinksime šešis dabar, tai baigsime pasirinkdami dvidešimt ir kaip mes sugebėsime užtikrinti saveikumą, e, tuos iššūkius spręsdami. Taip, kolegos, inovacijos yra horizontalios svarbos klausimas, jis turi būti įtrauktas į visas sritis, todėl turime stengtis, e, kad e, mūsų teikimi pasiūlymai būtų paprasti ir kad juos gyvenant būtų galima pasiekti apčiuopiamų rezultatų. Saveikumas, ką tai turėtų reikšti? Saveikumą reikia užtikrinti tarp visų ES fondų, ar tai būtų regioniai, struktūriniai fondai, ar bendro žemės ūkio politikos finansavimo fondas, tačiau taip pat turime užtikrinti saveikumą tarp nacionalinių e, lygmenių, regioninių lygmenių vykdomų politinių sprendimų ir europinių lygmens politinių sprendimų, nes tik užtikrinę šį saveikumą galėsime ko nors siekti. Žvelgdami į dabartinę padėtį, aš taip pat išvelgiu e, riziką, kad naudodamėsi turimomis priemonėmis, pavyzdžiui, e, informacinių žinių inovacinių bendruomenėmis, EIT, e, kitomis priemonėmis, informacinių komunikacinių technologijų infrastruktūra ir E, inovacijų partnerystės projektus, mes nesugebame užtikrinti saveikumą ir galiausiai nieko nepasiekime. Paskutinis pastebėjimas, e, tačiau nemažiau svarbus, susijęs su apčiuopiamais rezultatais. Ir tie rezultatai turi būti taip pat veiksmingi. Jeigu prioritetą skirsime technologijoms, tai turėsime pasirinkti atitinkamas priemonės, e, e, atitinkamus instrumentus. Ir mes turime pasirinkti, e, jeigu siekime rezultatų, svarbiausias problemas, kurias reikia spręsti, o ne konkrečias priemonės. Ir būtent šią linkmę aš norėčiau, kad būtų nukreipiama programa Horizontas 2020. Ačiū, panašiai. Lambertui steigiamas žodis, ne. Bene, ho terminato. Ponas Glantė nenori kalbėti. Okay. Ho terminato la lista dei relatori ombra. Baigiame kalbėtojų sąrašą. Šešėliniai pranešėjai taip pat kalbėjo ir pranešėjai kalbėjo dabar kiti kalbėtojai, ponė Jordan. O, Ačiū, pana pirmininkė, galėčiau tik pritarti visiems kolegoms, kurie palankiai vertino programą Horizontas 2020. Tai yra laiku pateikiama programa siekiant suvienodinti ir supaprastinti mūsų gyvenimus projektus. Dėl biudžeto pritariu anksčiau kalbėsiams kolegoms 80 milijardų eurų. Tai yra minimalus biudžetas, jeigu norime užtikrinti mokslo tyrimų ir e, plėtros ateitį, turime per artimiausius mėnesius apsispręsti dėl savo prioritetų ir jiems skirti mažiausiai 80 milijardų eurų e, biudžetinio asignavimo ir turėtume to reikalauti. Jau anksčiau kelis kartus minėjau, kad kalbame ne tik apie atskiras valstybės nares pat norėčiau Jums pranešti, kad vyko labai svarbios diskusijos lapkričio mėnesio pabaigoje. Norėčiau padėkoti pana Jan Smith už jo atvirą požiūrį. Daug informacijos išgirdome apie komisijos ketinimus nuveikti daugiau, įtraukiant daugiau partnerių plėtojant naujasias e, technologijas, e, e, mokslo tyrimų infrastruktūrą valstybėse narėse. Norėčiau gauti iš komisijos daugiau informacijos, kaip šie aspektai buvo įtraukti į pačią programą. Kitas aspektas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, susijęs su būtinybė gauti daugiau informacijos apie mažų vidutinių įmonių galimybę pasinaudoti finansinę paramą, kas nors galėtų suteikti konkrečios informacijos. Kitas konkretus klausimas susijęs su regioninėmis programomis, kurios buvo pradėtos įgyvendinti pagal 7 pagrindų programą, dabar perkeltos į sanglaudos fondų finansuojamos programas. Labai griežti kriterijai yra nustatyti ir sudėtingi, siekiam gauti paramą, taigi šiuo klausimu norėčiau gauti daugiau informacijos. Kitas aspektas tai yra horizontas 2020 mokslinio tyrimo programos ramšį. Europos mokslinio tyrimo tarnyba ateities e, kylančios technologijos buvo minėtos. Man e, būtų svarbu sužinoti, kaip bus atskiriamos atskiros e, programos, atskiros rytis, nes esame labai daug finansavimo galimybių, atskiras finansavimas konsorciumų, finansavimas turi daugiau klausimų, tačiau juos galbūt užduosiu vėliau. Grazie, la collega del Castillo. Ačiū, kolega de Castillo. Muchas gracias, presidenta. Enhorabuena. Uh... Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai, parengusiai dokumentą šią temą ir taip pat visiems, kurie prisideda savo pranešimais, nes visa tai e, tobulina visą šį projektą, kuriuo siekiame skatinti inovacijų plėtrą, mokslinius tyrimus. Ir tai e, Horizontas 2020, 2020 yra programa keičianti mokslinių e, tyrimų septintąją pagrindų programą. Mhm. Ir aišku, dėl kiekvieno atskiro pranešimo reikėtų padiskutuoti atskirai, tačiau šiandieną mes neturime tokios galimybės. Aš nenorėčiau pernelyg išsiplėsti, tiesiog pateikti keletą pastabų dėl pačios struktūros, dėl dalyvavimo priemonių ir dalyvavimo taisyklių. Dėl struktūros jau buvo ne viena mintis išreikšta. Manau, kad ta žinių, žinių tas trikampis, moksliniai tyrimai, švietimas, inovacijos yra tikrai derama, deramas e, pagrindas kaip tam tikra e, principinė koncepcija ir norėčiau padėkoti komisijai už tokios koncepcijos įvedimą, tačiau e, manyčiau, kad valstybės narės dar, atsiprašau, parlamentas dar galėtų pasiaiškinti kai kurios specifinius aspektus, pavyzdžiui, dėl inovacijų stiprinimo ir pateiktų pasiūlymų susijusių su inovacijų plėtra Horizontas 2020 kontekste. Tačiau visa tai dar yra gana neapibriešta. Taip pat inovacijų ir mokslinių tyrimų veiklos, sąsajos e, kūrimas. Uh, Tai turbūt yra nelabai įmanoma pasiekti, kadangi mokslininkai, vykdantis tam tikrą mokslinių tyrimų veiklą, tyriamąją veiklą ir siekiantis finansavimo, siekiantis paramos iš ES yra apriboti tam tikrais reikalavimais. O dėl mokslinių įstaigų, jos be abejo turėtų būti susijėtos su EIT veikla EIT turėtų teikti joms visokiojo paramą, tačiau tai turėtų būti, vykti lygiai grečiai su veikla tų mokslinio įstaigų ir aukštųjų mokyklų, kurios e, e, teikia e, bakalauro ir magistro diplomus ir jų veikla yra siejama ir, ir su Marie Curie programa, yra teikiamos paraiškos dalyvauti toje programoje. Ir be abejo reikia neužmiršti ir mažų ir vidutinių įmonių įtraukimo į šį kontekstą. Uh, Supaprastinimo klausimas taip pat yra labai svarbus, čia dar reikia nemažai nuveikti, reikėtų, sakyčiau, drastiškai padidinti finansavimą konsorciumams už nuveiktą darbą, už konkrečią jau įvykdytą veiklą. Ir tai aš manau, kad ES čia tikrai gali labai daug nuveikti, Europos parlamentas čia taip pat gali įnešti tikrai svarbų indėlį. Ponas Keli. Uh, thank, thank you very much, uh, Madam Chair. Ačiū pirmininkė. Man ši diskusija yra tikrai įdomi ir praktiška. Mes kalbame apie horizontas 2020 programą ir jos finansavimą trūksta tų lėšų, kurias parlamentas norėjo matyti. Ir jeigu mes norime, kad moksliniams tyrimams būtų skiriama 3 procentai šalių BVP, reikia, kad daugiau žmonių dirbtų e, mokslinių tyrimų srityje. Komisija savo, kad reikia vieno milijono papildomų e, darbuotojų šioje srityje. Ar valstybės daro viską, kad pritrauktų daugiau žmonių rinktis mokslininko karjerą? Tai vienas dalykas. Kit, kiti klausimai, kuriuos akcentavo ypač kolegos Lambertas ir Nistelrojus, e, sąsajos tarp mokslinių tyrimų ir pramonės sektoriaus, nes pramonė nedalyvaus mokslinio tyrimų projektuose, jeigu jai nebus iš to kažkokios naudos, jeigu tai neduos jokių rezultatų. O kalbant apie e, mokslinius centrus, dažnai finansuojami tokie moksliniai tyrimai, kurių e, rezultatai nebūtinai yra praktiškai pritaikomi pramonėje. Todėl jeigu, susi, jeigu užtikrinsime bendradarbiavimą tarp pramonės ir konkretus universiteto, tai rezultatai bus daug e, naudingesni. Taip pat yra daugybė naujų produktų, kurie yra išrandami, sukūrėmi Europoje, tačiau jie gaminami už es ribų. Tai turi baigtis, reikia kiek manoma greičiau sutvarkyti Europos patento klausimą. Tai bus labai aktualu ir ilgalaikiu laikotarpiu. Pranešėja e, iškėlė, išsakė įdomi mintį dėl smal, smulkaus verslo, kalbėjo apie lėšas. Veiki Ford minėjo, kad mažasis verslas nesusilaukė finansavimo dalyvau, dalyvaujant projektuose. Jeigu mes nuo, reikia mokslinių tyrimų, kurie duotų praktiškus apčiopiamus rezultatus, tai užtikrintų darbo vietų augimą. Buvo kalbėta ir apie didesnį ne valstybių narių dalyvavimą šioje srityje. Aš visą galvą už tai. Tačiau jeigu kalbame apie kompetencijų centrus, tai na, jokių nuolaidų čia daryti negalima, o struktūrinių ir sanglaudos fondų lėšos yra skiriamas naujoms valstybėms narėms, tai teisinga. Tačiau kom, kurdami kompetencijų centrų, turime siekti, taikyti griežčiausius, aukščiausius kokybės kriterijus, nes tik jie pasiteisins ilgalaikiu laikotarpiu. Ačiū, ponas Korėja, dėkam. Obrigado, senhora prezident. Uh, eh, vou concentrar... Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie prioritetus ir pasirinkimą, kuris mūsų laukia. Mes visi džiaugiamės tuo, kad e, yra papildomi 80 milijonų eurų, atsiprašau, milijardų eurų e, moksliniams projektams. Tačiau be abejo, nes kai kur reikės išlaidas apkarpyti, tai bus apspręsta dėrybose. Kaip mes užtikrins, kaip mes e, užtikrinsime, kad bus įgyvendinamos minėtos programos, nežiūrint to, kad reikės kai, ką, kai kur mažinti finansavimą. Manau, kad dėrybos dėl e, apkarpimų bus ypač svarbios ir sudėtingos turėsime išsiaiškinti, kiek mums kainuos tos atsiveriančios galimybės ir ka, kur galime sumažinti finansavimą, ką galime paukoti, kokias konkrečias programas galime paukoti. Taigi diskusija iš esmė, diskusijos iš esmės bus susijęs su pasirinkimais. Taip pat kokio, kokios programos gyvuos, kur, kurios ne. Kitas e, svarbus dalykas tai sisteminis požiūris Komisija ir taip daro viską, ką gali ir negalime paštai, kad, kiek, kad ji kiekvienai programai parengtų poveikio vertinimą. Tai neįmanoma. Todėl reikia surenkti visapusiškas giluminės diskusijas šiuo klausimu. Ir galiausiai dėl technologijų instituto. Daugelis kolegų jau yra lankėsi ta, tame institute, jo centre esančiame Vengrijoje, kaip ir aš. Ir kaip ir kiti, turėjau galimybę apsilankyti žinių ir inovacijų bendruomenėje. Kalbėdamas su, su instituto vadovu, e, minėjom, kad galima pasinaudoti tikrai naudingą priemonę e, to, to instituto darbę, tačiau direktoriaus e, mintis, direktorius pasisakymai mūsų tikrai nenudžiugino. Aš, aš sutinku su ponu Lambertu ir, ir, ir kitais kolegomis, kurie kalbėjo apie konkrečias problemas. Pradį. Ačiū, ponas Prodį. Ačiū, ponia pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegijai Madurel už padarytą įžangą. Gaila, kad dabar turime viską labai greitai apsvarstyti dėl laiko trūkumo. Kalbant apie sveikatos problemų sprendimą, didelį potencialą turi genetinės technologijos ir jų plėtojimas. Be abejo, tai yra susiję ir su tam tikromis etinėmis problemomis. Ir norėčiau kreiptis visus, kad neužmirštumėme ir būtent šio aspekto, nekalbėtume vien tik tai apie techninius dalykus čia atsiveria daug įvairių naujų galimybių, tyrinėjant genomą. Jau nuveikta labai daug šioje srityje, tačiau vis dėlto dar išlieka pavojus, kad tos žinios e, gali versti mus ir tam tikriems įsipareigojimams. Mums reikia suvokti, kad tos technologijos turi didelės, didelį potencialą, galima pasiekti daug reikšmingų dalykų, tačiau kita vertus reikia stengtis, kad šios mokslinės žinios nebūtų panaudotos nedoriems tikslams. Bet mums reikėtų būti budriems šioje srityje ir stengtis, kad ta genetinė informacija, kad jie nebūtų piknaudžiaujama ir nebūtų pakenkta E, likšio, likščioliniams e, laimėjimams medicinos mokslinių tyrinimų srityje. Reikia taip pat suvokti, kad e, gali kilti tam tikri netinkamo elgesio pavojai ir taip pat tai yra, to, tokios mokslinės žinios gali būti, ar ta mokslinė veikla gali būti susijusi ir su pavojais, jog uh, kažkokie pasiekimai gali turėti netgi atvirkštinę neigiamą reikšmę. Mums reikia, kaip sakiau, kalbėti apie tos techninius dalykus, tačiau reikėtų neužmiršti ir etinių, kultūrinių dalykų. Pons euh, Weberis, per dvi minutės vienos pono prodžio pavyzdžių atkreipsiu dėmesį tik į vieną dalyką, kuris man labai svarbus. Tai yra e, kosmoso erdvė skirta Horizonto 2020 e, programa nuo 2014-2020 metų e, numatyta milijardas 700 milijonų eurų. Didžioji dalis šių lėšų skirta e, inovacijų ir naujų technologijų paramai bei kosmoso erdvės priežiūros sistemų kūrimų, siekiant apsaugoti mūsų palidovus. Dabartinėme pasiūlyme e, numatoma skirti tiek pat lėšų, kaip ir septintojo pagrindų programoje. Mes e, norėtume, kad būtų išlaikytas tas finansavimas, tačiau kad komisija taip pat pageidaujama, pageidaujama kad komisija skirtų daugiau e, lėšų, skirtų kosminėms tyrimams. 2020 e, metų, tiks, tarp 2020 metų tikslų mes pasigendame siekio uh, užtikrinti tvarius uh, tyrimus, uh, tvarius kosmosos uh, tyrimus, uh, taip pat uh, įgyvendinti pasaulinio masto kosminės misijas e, bei e, pasinaudoti kosmosu kaip energijos e, gavybos šaltiniu. Taip pat mums nepakanka teikimų pasiūlymų dėl susijusių su klimato kaita ir atitinkamais stebėjimais, nes nenumatyta konkreti paramos suma Todėl mes manome, kad busmoje finansinėje perspektyvoje šią programą gyveninant ir toliau kils problemų. E, taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad nėra numatytas konkretus Galilėjo programos finansavimas taip pat. Taigi pagėdaučiau iš komisijos konkrečios informacijos šiais klausimais. Du paskutiniai kalbėtojai, ponė Nibler ir Dar vienas kolega po to komisija. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat trumpai kalbėsiu, kad galėtume išklausyti komisijos poziciją. Dėkoju kolegijai Riera Madurel už e, jos darbinį dokumentą. Manau, kad pasirinkta struktūra buvo labai vykusi. Dėkoju taip pat kolegoms šešėliniams pranešėjams bei kitiems pranešėjams, visiems kitiems kolegoms už pasisakymus. Viena vertus, manau, kad teikiamos programos tikslai ir struktūra yra priimtini ir galime žvelgti tam tikrą liniją, kurią pasirinko e, komisija. Tai yra, pavyzdžiui, ši programa yra panaši į programą Europa 2020, į pavyzdinių iniciatyvų programas, e, todėl aš palankiai vertinu pasirinkta šios mokslinio tyrimų ir inovacijų programos skatinimo struktūra. Pritariu kolegų mintims dėl biudžeto, turint omenyje, kad numatomas biudžetas siekia 80 milijardų, tai nėra labai dideli pinigai. Pone Rija Ramadurel į tai kreipia dėmesį savo darbinėme dokumente. Ji mini, kad moksliniams tyrimams ir inovacijoms e, visas programas kartu sudėjus e, numatoma skirti 6 procentais daugiau lėšų, tai tikrai nėra ypatingai daug. Taigi noriu paklausti komisijos, e, kaip būtų galima šį biudžetą dar labiau padidinti, juolap atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės yra raginamos, ypatingai čia Europos parlamente, 3 procentus bendro nacionalinio produkto investuoti į mokslinius tyrimus ir plėtrą, tai Europos lygmenių mes labai esame nutolę nuo šio tikslo. 2000-aisiais mūsų investicijos siekia 1,6 procentus, o 2010-aisiais 2 procentus. Taigi padidinome investicijas tik tai 0,4 procentais per 10 metų, jeigu ir toliau. Taip judėsime į priekį, tai nežinau, kada pasieksime 3 procentų tikslą, noriu paklausti komisijos, kada ketiname šį tikslą pasiekti. Pritariu kolegoms, kurie kritiškai vertino Europos inovacijų technologijų institutą. Manau, kad reikėtų atskirai aptarti dar jam numatomas biudžeto lėšas, ar reikėtų e, tas lėšas panaudoti taip, kaip numatoma. Aš pritariu pamatiniams tyrimams <clears throat> ir RC kuris 2007-aisiais buvo e, įsteigtas ir manau, kad inovacijų e, bendruomenės ir žinių turėtų e, būti tas prioritetas, kuriam turėtume skirti daugiausia dėmesio, kaip ir pamatiniams tyrimams, kuriuos turėtume rimčiau finansuoti. Man taip pat labai svarbu įtraukti į būsimą programą kuo veiksmingiau mažas ir vidutinės įmonės, po pateikti atitinkami pasiūlymai, galbūt komisija galėtų jos išsameu paaiškinti e, viešo ir privataus sektoriaus modelis daug maž yra suprantamas, e, šio turto ir skolos e, tarpusio santykio priemonė, kitos siūlomos priemonės, galbūt komisija galėtų jas šiek tiek išsameu pristatyti ir e, taip pat galėtų galbūt papasakoti apie tai, kaip privatus sektorius, ne vien tik mažos ir vietinės įmonės galėtų būti įtrauktos į šių programų įgyvendinimą labiau, nes e, būtent dėl šių aspektų daugiausiai kritikos susilaukė septintoji pagrindų programa, kolega Kančar. Ačiū pirmininkė. Tema yra labai svarbi Ir apskaitai šis klausimas yra esminės svarbos siekiant užtikrinti ekonomikos augimą. Manau, kad diskusijose reikėtų šį klausimą įsigilinti dar labiau. Remiantis teikiamais dokumentais, norėčiau paklausti pranešėjos ponios Madurel Štaiko. Čia aš sėdžiu, ponė Madurel. Būtų malonu, jeigu ponė pranešėja galėtų pasiklausyti, ką aš noriu paklausti. Labai ačiū. Aš norėčiau paraginti sulaikyti tokios nusakios pozicijos, kalbant apie viešo ir privašaus sektoriaus partnerystę, kadangi krizės metu galėtume šią kortą labiau pasinaudoti, siekdami e, įtraukti privatų sektorių įvairių projektų įgyvendinimą, nes jeigu privatus sektorius domėtųsi konkrečiais projektais, tai būtų papildomas įrodymas e, dėl jų naudingumo ir e, naudingumo taip pat viešajam sektoriu. Taigi turime skatinti bendrabiavimą tarp viešo ir privataus sektoriaus ir taip siekti geresnių rezultatų. Visi tie milijardai, kuriuos investuojame, nėra investicijos, kurios yra vykdomos tik tam, kad būtų investuojama. Jeigu mes trauksime privatojų sektorių, galėtume finansuoti, gyveninti daugiau projektų ir pasiekti daugiau konkrečių tikslų. Todėl turėtume vadovautis būtent tokiu principu, nes moksliniai tyrimai neturėtų būti finansuojami vien tik viešojo sektoriaus, žinoma, išskyrus pamatinius tyrimus, tačiau taip pat e, reikia nepamiršti ir taikomųjų tyrimų, bei jų rezultatų perkelimo į e, konkrečias ekonominės struktūras. Todėl šioje srityje e, privataus ir viešojo sektoriaus bendrabiavimas yra labai svarbus. Išklausęs pranešėjos įžanginių minčių susidariau įspūdį, kad ji nėra pakankamai griežtai ir rimtai nusiteikusi šiuo klausimu. Dėl kultūrinio palikimo kuria, paveldo, kuriam yra neteikiamas prioritetas, tai norėčiau uh, paaiškinimo, ar čia tyčia ar netyčia tai buvo padaryta. Pirminkė, ačiū kolegai Kalčianui, dabar komisijos generalinio direktorato mokslinio tyrimų e, direktorių žodis, prašau. Ačiū. Noriu padėkoti už įdomias ir gyvas diskusijas ir visiems už išsakytus pastebėjimus. Ypač noriu padėkoti poniai Madurel, ponui Eller, E, poniai Karvajo, visiems šešėliniams pranešėjams ir nariams, kurie pasisakė. Ypač dėkoju poniai Madurel už jos pranešimo projektą ir už tas žiūrės pastangas, e, kad jis pasirodytų laiku, nes laikas dabar yra labai svarbus, jeigu norime, kiek manoma, sparčiau patvirtinti šį pasiūlymą. Manau, kad pranešimas yra gera pradžia Džiaugiuosi tuo, kad pranešime pozityviai vertinama Horizontas 2020 programa, e, pritarta e, požiūriui, struktūrai, išdėstėms tikslams ir ta prasme išvelgiu ne, gerą pagrindą sutarimui vertinant ponios Madurėl panešimą. Ponas Cukalas kalbėjo apie, apie dabartinę Europos padėtį. Iš tikrųjų svarbu, kokia yra Europos padėtis, ar mes pakankamai skiriame moksliniams tyrimams, ar ugdame reikalingus darbuotojus ir kur dar reikia pasitempti. Prieš pateikdami Horizontas 2020 programą, programos pasiūlymą atlikome labai išsamų ir detalų vertinimą. E, nuolatos rengiame palyginamasias, e, ruošiame palyginamasias lenteles Ir vėl netrukus pristatysime jums šios dokumentus žodžiu arba raštu, nes pateikdami šį pasiūlymą dėl horizonto programos atlikome labai išsame analizę vertindami Europos padėtį. E, ir lėšos moksliniams tyrimams, kaip žinote, E, mes dar nepasiekėme e, išsikelto tikslo. Norėjome 2010-ųjų užtikrinti, kad 3 e, procentus valstybės, BVP valstybės skirtų moksliniams tyrimams, dabar yra 2 procentai. Dar nepakankamai žmonių dirba mokslinio tyrimų srityje, nepakankamai dėmesio skiriama gaminių pakavimui, yra problemų su patentais, taip pat žinios neperdedamos iš akademinio pasaulio pramoniai. Taigi yra nemažai tokių kliūčių ir e, spragų ir remdamėsi visų tuo mes ir parengėme savo pasiūlymą. Buvo išdėsta nemažai kitų minčių. Diskusijų metu vis pirma biudžetas. Ponas Lambertas, taip pat daugelis jūsų uh, akcentavote priemonės, kurios skatintų augimą. Negalime Europos ateities gristi taupimo priemonėmis. Reikia pozityvios žinios, kad mes rengiamės skatinti, augi, remti augimą skatinančią veiklą, e, mokslinius tyrimus ir inovaciją. Ir būtent todėl pono Odį pranešime, kurį tvirtinote plenarnėme posėdėje šių metų pradžioje, akcentavote kad, kad e, reikalingas biudžetas yra 120 milijardų. Komisija tą žinę pasiekė. Biudžetas juk galų galia ir yra tas įrankis, kuris padės kažką pakeisti. Toliau kalbant apie biudžeto paskirstimą, aš išgirdau, kad daugelis iš jūsų uh, kalbėjote apie paramą e, Europos mokslinių tyrimų tarybai, minėjote ir septintą programų, pagrindų programą. Pone Madurėl išskyrė, minėjo, kad Marie Curie programa nesusilaukė reikalingo finansavimo. Jūs tai labai aiškiai suformulavote savo pranešime. Taip pat išdėstos kitos sritys, kuriuose reikia daugiau pastangų ir finansų subalansavimas yra svarbus dalykas. Daugelis iš jūsų kalbėjote apie būtinybę horizonto programos biudžetą panaudoti pusiausviros pasiekimui. Ir tai, kalbant apie finansinio sverto mechanizmą, mes turime reikalingas priemonės, o rizikos e, valdymo, rizikos valdymo mechanizmas tam ir pasitarnauja. Ir mes paskaičiavome, kad kiekvienas investuotas euras e, duos 15 eurų vertės e, gražą. Prieš porą mėnesių ponė Erika man pristatė savo pranešimą panašia tema. Ir finansinės priemonės pas, paskolos, kurias naudojame, tai yra e, pirmarūšės priemonės finansinės verto mechanizmui kitos priemonės, tai privačios viešojo sektoriaus partnerystės, kitos iniciatyvos, tai taip pat geros priemonės užtikrinti finansavimą pramoniai. Man atrodo, kad mes sėkmingai jomis pasinaudojame. Ir aš neseniai dalyvavau klausime, kurį surengė ponia Karvajo. Ten nagrinėjome. Ten kalbėjome apie tai, kaip mums sekasi panaudoti privataus sektoriaus finansavimą ir e, taikyti kofinansavimą. E, Keletą kartų buvo minėti socialiniai mokslai. Ponios Madurėl pranešime keliamas klausimas, kodėl socialiniai mokslai siejami su saugumo sritimi. Ar tai neturėtų būti atskiri prioritetai? Mūsų požiūris socialinius mokslus yra toks. Mes norėtume visų pirma, kad E, humanitariniai mokslai ir, ir visuomeninės disciplinos taptų visur integruojamomis disciplinomis. Tai aktualu, ar kalbame apie energetiką, ar apie visuomenės gyvenimą. Ir yra daug lėšų, galimybių pasinaudoti subsidijomis, gilinantis į socialinius mokslus. Ir pamatysite, kad socialiniai mokslai priskirti taip pačiai išlaidų kategorijai kaip ir saugumas. Jau kalbame apie terorizmą, kibernetinius nusikaltimus, piliečių nesaugumą. Tai be abejo, nes socialiniai mokslai, humanitarnės disciplinos gali pasiūlyti šių situacijų sprendimą. Ir teroristinės grėsmės reikia nagrinėti ir iš visuomenės požiūrio taško ir socialiniai mokslai gali čia labai pasitarnauti. Taigi mes išvelgėme logiką savo struktūroje pasirinktą Horizonto 2020 programai ir todėl socialinius mokslus taip e, glaudžiai siejame su numatytomis e, dotacijų temomis Novatoriškas dalykas mūsų pasiūlyme yra indikatoriai. Mes juos išdėstėme ir jų pagrindu bus lengviau vertinti programos įgyventi po rezultatus ir parlamentas pirmą, kaip parlamentas prašė, mes pirmą kartą įtraukėme kriterijų sąrašą, kuris mums paskui padės atlikti lengviau poveikio vertinimą. Mes žinome, jau bandėme atlikti eksantę vertinimą, pavyzdžiui, aiškindamisi, kiek darbo vietų galėtų sukurti ši programa, kokį BVP galėtų sukurti. Tokie duomenys yra, jie yra prieinami ir mes galime įrodyti kiekvieno panaudoto euro su, su, sukuriamą vertę Europos mastu. Ponas Seleris bei kiti kalbėjo apie, minėjo pakopas link pakopų link kompetencijų programą. Horizontas 2020 skirtas neribotai valstybių grupiai, visoms 27 valstybėms narėms ir visos jos gaus naudos iš dalyvavimo šioje programoje. Tai mums ypač aktualu ir mes parengėme konkrečius tuo pagrindu suformuoluotus pasiūlymus. Visų pirma, darant prielaidą, aišku, kad struktūrinėse fonduose bus pakankamai lėšų uh, kurios bus skirtos ypač menkiau išsivyšusiems Europos regionams plėtoti savo gebėjimus mokslinius tyrimų srityje. Numatoma nuo 60 iki 80 milijardų eurų skirti per atlenčius septynis metus, modernizuoti universitetus, įsigyti įrangą, infrastruktūrą, sukurti įvairius verslo ir mokslo inkubatorius, užtikrinti technologijų perdavimą. Taigi didinti, tobulinti mokslinius gebėjimus ir modernizuoti infrastruktūrą. Jeigu pažvelgsime į Airiją arba Ispaniją, Graikiją, šalis, e, Kretoje neseniai apie tai kalbėjome, praeitėtos šalis labai e, protingai panaudojo lėšas, kurdamos e, kompetencijų centrus. Manome, kad numatoma veikla turi būti skirta ne tik veiklos įvairinimui, pagal programą mes. Pagal tą programą mes numatome nemažai, nemažai veiklos, kuri apims įvairiausius Europos regionus. Atsižvelgiant į tai, kad struktūrinių fondų ir horizonto 2020 sąsajos jums yra ypač brangios, nusprendėme bendrabiaudami su regionų direktoratu kad parengsime bendrą pasiūlymą, kurį jums pristatysime, kuriame labai aiškiai bus pristatyta, kaip mes rengėmės dirbti drauge ir užtikrinti sinergiją ir, ir kurti e, tas pakopas link kompetencijos. Kolegos iš regionų direktorato pakvietė mus dirbti dėrybinėse komandose, kurios dėrėsis dėl atskirų sutarčių. Ponas Vanis Tevarus apie tai kalbėjo, kad užtikrintumėme, jog būtų pasiekta sumani specializacija. Ir kaip jau sakiau, tas dokumentas, kurį rengėmės kurį rengėme, jums bus pristatytas netrukus. Dar porą dalykų supaprastinimas, kaip ponia Karvalijo puikiai žino, uh, jūsų 67 supaprastinimo priemonių programa, na, yra ne mano megamajame, bet netoli jo. Ir jūs jau pastebėjote, kad mes atsakėme į šį sąrašą. Mums reikia aptarti dar dvi liekančias priemonės, e, kalbėti apie ekonominius kaštus, aptarti ekonominius e, kaštus ir sandorius sutarčių sudarimo laiką. Svarbu, kad mes visiems laikams įveiktume šį biurokratijos monstrą. Mums reikia jūsų pagalbos šioje kovoje ir jūsų 67 priemonių sąrašas yra puikus žingsnis tokio tikslo link. Taryba mūsų požiūrį pritarė ir, kiek žinau, taryba ir valstybės narės taip pat nori e, pribaigti biurokratijos monstrą visiems laikams. Dar porą dalykų. Smulkus verslas šioje programoje daug lėšų numatome skirti mažam ir vidutiniam verslui. Jeigu apskaičiuotumėte, kiek lėšų bus skirta mažoms vidutinėms įmonėms, tai suma yra 8,6 milijardai eurų, tai yra didžiuliai pinigai. Ir naujoji schema, kurią siūlome SPER, smulkus verslas. E, mokslinės inovacijos. Mes ją nu, kopijavimo pasitelkę panašią programą JAV. Pamatysite, kad ji pritaikyta maž, smulkaus verslo poreikiams. Ir vertinant viską iš šio požiūrio taško, esu įsitikinęs, kad smulkus verslas bus horizonto programos naudos gavėjais. Toliau, technologijų institutas. ma, ma, smulkus ir mažas verslas, jo apibrėžimas yra patiktas Europos e, programuose, mes juo ir rėmėmis, kad suteiktume smulkiam verslui galimybės pasinaudoti e, finansavimu, kriterijai ir reikalavimai yra daug mažesni sumažinti, nei dabar taikome. Ir sakyčiau, kad pasirinktas požiūris yra tikrai palankus smulkiam verslui. Technologijų institutas. Ši savoka yra tikrai labai įdomi, nes ji e, apima žinių trikampį. Ir kaip daugelis iš jūsų pastebėjote, čia slypi didžiulis potencialas, ypač žinių ir inovacijų bendruomenėse. Ir būtent todėl mes pasiūlėme tokį drastišką biudžeto didinimą šiam institutui, nes manome, kad tai gali padėti pasiekti mūsų visų trokštamų tikslų. Kolegos iš kitų direktoratų be abejonės pristatys šią temą išsameu, jeigu tai reik, to prireiktų. Ar pamiršame kultūrinį paveldą? Ne, tikrai ne. Jis nepamirštas. Kolega, vienas narys, kuris apie tai klausė ir iš, išėjo iš posėdžio. Nudžiugsiu žinos, kad mes to nepamiršame. Ir galiausiai inovacijos. Daktaras Eiler, ponia Madurelė ir kiti apie tai kalbėjo novatoriški sprendimai neapsiriboja pramonės konkurencingumo ramsčių inovacijos reikalingos visur. E, pažvelkime į bazinius mokslinius tyrimus. E, pavyzdžiui, sa, savokų įrodinėjimas. Kaip e, mokslinio tyrimo rezultatus perkelti į, praktinį, į praktinę sritį. Mes norime ne tik sprendimų, mes norime novatoriškų sprendimų, kad jie virstų produktais. Taigi tai yra svarbiausia ir mes tai siejame su socialiniais mokslais. Sveikatos apsaugos, energetikos, maisto produktų, transporto sritise. Mes planuojame, mes tikimės daugybės pasiūlymų idėjų šioje srityje. Uh, ir inovacijos paskutinėme ramstyje pramonės lyderystė. Inovacijos neapsiriboja vienu ramščiu, jos bus visur, nes Horizontas 2020 yra programa skirta į, orientuota į praktinius apčiuopiamus rezultatus. Mūsų tikslas užtikrinti, didinti pramonės konkurencingumą, ir užtikrinti, kad būtų sprendžiami visuomeniai ir žmonėms aktualūs iššūkiai. Ačiū. Ecco, ringraziamo il direttore generale per le sue risposte. Dėkojame generaliniam direktoriui. Turime, turiu pasakyti, kad mes šiek tiek peržengėme mums skirtą laiką ir norėčiau kolegoms priminti, kad kovo 20 vyks klausimas. Ir pranešėjai galėtų dar pateikti trumpą komentarą po vieną minutę, neilgiau, ponas Eilė. Nenoriu komentuoti. Noriu tik tai dar kartą sugrįžti prie mūsų darbo tvarkės, prie mūsų darbų tvarkaraščio. Buvo pateiktas pasiūlymas e, pateikti pakeitimus iki birželio 7 dienos ir e, pranešimo projektas svarstymas turėtų, svarstymas turėtų vykti dar gegužės mėnesį. Aš nežinau, ar visa tai yra įmanoma. E, ar tai yra tas darbų tvarkaraštis, kokio mes norime. Kalbant apie pakeitimų pasiūlymus, man atrodo, reikėtų pakeisti terminą, jį nus, nus, nuskeliant į Liepos mėnesį ir juos įvertinti ir aptarti tik tai po vasaros atostogų. Tai būtų realistiškas tvarkaraštis, nes turėsime e, daugybę šimtų šimtus, ko gero, tų pakeitimų ir juos reikės labai įdėmiai apsvarstyti, juos būtina aptarti, kitaip visą tai neturi prasmės. Bent jau tokia mano patirtis, kai, kai, kai kalbame, kalbėjome apie septintąją pagrindų programą. Kolegė Madurel. Ačiū, ponia pirmininkė. Pono Eiler siūlomas tvarkaraštis galėtų būti aptartas tarp šešėlinių pranešėjų ir pranešėjų galbūt per kitą posėdį. Tai buvo mm, toks orientacinis pasiūlymas. Man nekelia problemų jo e, pateiktas pasiūlymas. Norėčiau pasinaudoti dar tą per pirmininkės pateik, e, suteiktą minutę ir padėkoti visiems kolegoms ir komisijos atstovui už pateiktą informaciją, už klausimus, kurie buvo pateikti. Uh, Man jie visi buvo labai įdomus ir naudingi. Norėčiau pabrėžti, kad man dar reikia išsvar, išspręsti daugyb, daugiau klausimų, negu jau yra atsakyta. Ir dėl to manau, kad ateityje dar turėsiu darbo ir e, norėčiau bendradarbiauti su kolegomis ir komisijos atstovais, kad pagaliau būtų visi tie dalykai išspręsti. Pirmininkė, kolegė Kavaik jo nekalbės. Daugiau niekas nenori kalbėti, taigi mūsų šios dienos darbas baigtas. Toliau tęsime e, posėdį koordinatorių susitikimu. Iki rytojaus visiems kitiems. Buon lavoro. Buon lavoro. Uh, adesso, Mario, ya sabes que vas tú, Adrián, ¿eh? pero no he visto todavía Francesco. Eh,